pradžią pagal darbo tvarkę. Pirmiausia, diskutuosime dėl žodinio klausimo, kurį pateikė pona Charles Gurins, Alde frakcijos vardu. Klausimas apie ribotos besivystinčių šalių prieigos prie kai kurių skiepų problemas. Ponas Gurins Jums žodis dviem su pusė minutėms, kaip klausimo autoriui. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de la présente question à la Commission. Dėkuoju, pirmininkė. Klausime komisijai. Norėčiau pabandyti pakalbėti apie neteisybę, dėl kurios 80 procentų pasaulio gyventojų uh, negauna vakcinos nuo gripo H1N1 viruso. Ir kitų vakcinų, tai ne, ir kitų skiepų tai nėra e, nauja problema. Klausimas iškyla kasmet, kai prasideda sezoninė gripo epidemija. Matome, kad šis klausimas tampa vis aktualesnis besivystančiose šalyse. Šiuo metu laboratorijos iš, iš industrijos industrializuotose šalise gamina skiepus, vakciną, bet jos turi imti bandinius iš besivystančių šalių. Būtent ten e, nauja, pasirodo naujos e, viruso, atsiprašau, gripo atmainos. Taigi pirmiausia galvojame, kaip apginti išsivystusių žmonių sveikatą, o pietuose žmonės lieka be jokios apsaugos ir jiems iškyla epidemijos pavojus. Noriu paklausti komisijos, ką ketinama daryti, kad tokia neteisybė baigtųsi. Galiausiai. Ne, tai neturėtų priklausyti nuo šalių finansų uh, kalbu apie apsaugą nuo gribo. Taigi, ką ketina daryti komisija, kad situacija pagerėtų? Kokia būtų komisijos strategija? Galbūt numanoma kurti pa, partnerystės tarp prit privataus viešojo sektoriaus kaip JAV, kad būtų galima užtikrinti geresnę prieigą besivystančių šalių uh, E, prie skiepų. PPO intelektinės nusavybės apsaugos taisyklės negali būti laikomos e, kliūtimi besivystančioms šalims pagaminti savo vakcinos versijas. Ar komisija būtų pasirengusi šiuo klausimu pradėti PPO e, sistemoje dėrybas, kad būtų atitinkamos kliūtis pašalintos? Ir dar noriu paklausti, ką komisija ketina daryti, kad pagerintų visuomenės sveikatos infrastruktūrą besivystančiose šalyse, ar padės komisija joms gerė, užsitikrinti geresnę prieigą prie skiepų. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu komisijos nariui Orban, kuris ir pasisakys komisijos vardu. Dėkoju pirmininkė nariai. Norėčiau padėkoti ponui Giurins už pateiktą klausimą. Į atsakydamas galiu paminėti keletą dalykų apie gripo pandemiją. Taip pat turiu galimybę iškelti tam tikrus uh, dalykus, paminėti veiksmus, kūrimasi komisija, kad rastų besivystančioms šalims e, iškylančių problemų sprendimą. Tiek e, viduje, tiek išorėje mes turime reaguoti į pandemiją. De facto tai yra krizė, kuri reikalauja pasaulinio atsako tam, kad veiksmingai apgintume savo piliečius. Taip pat, jeigu norime pademonstruoti solidarumą su mažiau išsivysčiusiomis šalimis. Paminėjau veiksmingumą, nes iš ankstinio perspėjimo sistema Taip pat e, realiame laike plintantis virusas ir veiksmingumas priemonių, kurių įmamasi, e, už, užkirsti kelią pandemijos plitimui yra labai svarbus dalykai. Mes rengiamės e, pandemijai ir ieškame sprendimų. Taip pat labai svarbu yra pademonstruoti solidarumą. ES čia e, yra šioje srityje svarbiausia donorė teikiant pagalbą. Ir Ji mano, kad reikia paremti bestivystančias šalis, e, joms ieškant būdų, kaip apsisaugoti. Tam, kad rastume sprendimo būdų, komisija ir visa Europos Sąjunga turi imtis atitinkamų žingsnių, kad sustabdytume H1N1 gripo plitimą. Mes dirbame su Pasaulio sveikatos organizacija, Pasaulio banku, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad e, sukurtume veiksmingas procedūras, kaip keisis informacija, kaip teikti pagalbą. Ir ketiname e, pradėti dėkti tam tikras finansavimo priemonės. Pirmiausia, čia reikia paminėti Pasaulio banką. jau yra pasakyta, kad pasaulis niekad anksčiau taip nebuvo pasirengęs kovoti su pandemija. Europos komisija ir toliau vaidina svarbu vaidmenį, e, teikdama pagalbą, kurdama sistemas ir tos sistemos yra skirtos kovoti su visais galimais gripo pavojais. Konkrečiai dėl besvystančių šalių ribotos prieigos prie skiepų. Šios pandemijos kontekste prasidėjo diskusijos, jau vyksta jos pastarosius porą metų pasaulio sveikatos organizacijoje ir konkrečiau darbo grupė dėl pandemijų. Pasaulio sveikatos organizacija pasiūlė įsteigti tokią darbo grupę Ženevoje ir bus e, ten e, šios grupės pateiktos pirmos rekomendacijos jos pasaulio sveikatos organizacijos kontekste ir čia pasa, ES vaidina labai svarbu vaidmenį. E, sausio pabaigoje vyks pasaulio sveikatos organizacijos valdybos posėdis ir bus kalbama apie darbo grupės tyrimų išvadas bus kalbam apie tai, kokia būtų geriausia pusiausvyra skatinant mokslinius tyrimus ir e, vystimasi ir, ir kūrimą naujų medicinos e, projektų ir kaip e, spręsti intelektinės nusavybės teisės, nes jos kartais stimuliuoja mokslinius tyrimus ir plėtrą. Tarptautinė bendruomenė e, turi tam tikrų e, nuogastavimų, rezervacijų dėl e, to, kaip pateikiama medžiaga tyrimams tolesniems atlikti. Bet mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad priemonės leidžiančios mums reaguoti į pandemiją, būtų kaip plačiau prieinamos ir kaip galima greičiau tą padaryti norime. E, kaip žinia, pradėjus plisti naujajam gripui, iš pradžių nebuvo skiepų, dėl to iškilo problemų dėl gamybos pajėgumų ir prevencijos. Atsirado didžiulis poreikis paklausa E, šalyse, kurios gali vykdyti e, vakcinavimo kampanijas, kai kurios šalys yra įsipareigojusios e, sukurti rezervą vakcinos, įskaitant 10 procentų jų poreikių, apimant 10 procentų jų poreikių. Ir bendrovė sako, kad numatys 10 procentų pagaminamos vakcinos parduoti už mažesnę kainą solidarumo vardan. Labai svarbu, kad e, būtų staidytos sąlygos besivystančiams šalims kovoti su pandemija ir užtikrinta prieiga joms prie skiepų, kai tik tai turėsime pakankamai vakcinos. Reikia taip pat remti tų šalių sveikatos apsaugos sistemas. Ir komisija bei valstybės narės jau teikia tokią pagalbą konkrečiai teikiama pagalba konkretiems projektams, tam tikroms šalims ir tarptautinės organizacijos taip pat čia vaidina savo vaidmenį. Bet kiekviena šalis yra pati savo plėtros šeimininkė ir jos taip pat turi prisimti įsipareigojimus veiksmingai naudoti teikiamą pagalbą. Galvodami apie tai, atidžiai seksime, kaip e, plėtosis lygos eiga, kaip plis toliau gripas ir žiaisme įvykdomi mūsų tikslai. Mes galvodami apie šią pandemiją turi už, turime užtikrinti, kad sveikatos apsaugos tarnybos turėtų pakankamus išteklius, kad būtų galima greitai sureaguoti, būtų galima e, veiksmingai gydyti pacientus. Taip pat reikia užtikrinti teisingumą vakciną platinant. Ir jeigu e, iškiltų labai rimtos krizės pavojus, ES teiks humanitarinę pagalbą, taip pat pademonstruos lankstumą naudojant lėšas, kurios jau yra numatytos lėšoms, lė, šalims, kuriuose gali iškilti problemų. Jeigu iškiltų rimta krizė, nevyriausybinės organizacijos, taip pat pagrindinės institucijos suvaidinti turės labai rimtą vaidmenį. Komisija žino, kad mes galime pasikliauti tų organizacijų veiksmingumu. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Perėsime prie atskirų frakcijų kalbėtojų. Pirmiausia, žodis Guy Mitchell, Europos liaudės partijos vardu. Pone pirmininkė, ačiū. Kalbant apie pandemiją, ji parodė, kad vakcinos yra labai svarbi tema ir tai yra nuolatinė problema besivystančiams valstybėms. Šį rytą buvo iškeltas svarbus e, klausimas dėl neligybės. E, Vakarų valstybės reikalauja bandinių iš besivystančių valstybių, o vėliau neparduoda jų palankesnėmis kainomis e, toms pačioms valstybėms. Reikėtų garantuoti panašią prieigą prie skiepų siekiant, kad ir patys vargingiausi pasaulio žmonės, kurie dažniausiai susiduria tiesiogiai su pandemijomis, būtų apsaugoti nuo tų lygų, nuo kurių galima apsisaugoti, pavyzdžiui, tuberkuliozės. E, jei Europoje Nuo tuberkuliozės vaikai e, skiepijami nuolat, e, veiksmingumas pastebimas net 80 procentų. Tai nėra nuolatinė grėsmė Europoje. Tuo tarpu 26 procentai visų išvengiamų mirčių besivystančiose pasaulio šalyse yra sukeliamos tuberkuliozės. Daugelis lygų yra perdodamos oru, jos sklinda greitai. Ir 50 procentų visų e, susirgymų nuo živ subsaharoje būtų galima išvengti, jei būtų naudojamasi tokiomis programomis, kokiamis naudojamės mes reikalinga pagalba besivystančiams valstybėms e, ir nuo skiepų, pavyzdžiui, atsiprašau, nuo timų e, būtų galima 90 procentų visų mirčių išvengti, jei būtų skiepijama. Jau įrodyta, kad skiepai veikia, o besivystančiams valstybėms turėtume suteikti tinkamą prieigą prie vakcinų. Dėl darbo tvarkos vieną sekundę. Reikėtų pas, pasistengti pataisyti liftus, nes durys ne visiškai užsidaro, visi skundžiasi, tačiau niekas nepadaroma. Pone Mičelai, dėl jūsų pastabos dėl darbo tvarkos norėčiau jums kai ką pasakyti ir paminėti parlamento valdybos pastarąjį posėdį. Ten buvo kalbama apie tai, kad ne tik Strasbūrė, bet ir Briuselyje darosi labai sunku e, surasti kelią pastatuose, e, liftai neveikia, kitos kliūtis, aš tikrai perduosiu jūsų pastabą atitinkamoms tarnyboms ir kad liftai būtų pataisyti. Dabar pasisakys ponas Cashman, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie vakcinų problemos vakcina gali išgelbėti gyvybių, apie tai turėtume ir kalbėti. Žinoma, mes pradėjome kalbėti apie H1N1 gripą, bet problema platesnė. Pažiūrėkime į kitas uh, e, lygas. Mes žinome, kad egzistuoja ir kitų bakterijų, kurios gali sukelti plaučių uždegimą ir kitas, meningitą ir kitas lygas. E, bet e, mes čia kalbame apie iššūkį, kuris turi ir sprendimą. Egzistuoja tarptautinė finansinė, e, finansinis fondas E, kurio tikslas yra remti kovą su tokiomis lygomis. Mes turime dirbti su besivystančiomis šalimis siekdami to tikslo. Kova su e, pneumokokų E, sukeliamis lygomis e, atveria didžiulės galimybės išgelbėti daugybę gyvybių. Noriu priminti, kad e, vakcinų naudojimas yra vienas iš svertų, kuris leistų mums pasiekti ir tūkstantmečio tikslus. Ir dviem trešdaliai sumažinti vaikų mirtingumą iki 2050 2015 metų. Tai išgelbėtų milijonus vaikų gyvybių. Aš raginu parlamento narius pasirašyti deklaraciją, kurioje numatoma imtis veiksmų patentų srityje. Dabar pasisakys ponia Rys, Alde frakcijos vardu. Dėkoju, ponas pirmininkė. Mes puikiai žinome, kad valstybės narės šią savaitę pradeda vakcinuoti savo piliečius nuo H1N1 gripo. Tačiau besivystančiose šalyse išlieka didžiulių problemų susijusių su įvairiomis lygomis. Tūkstančiai žmonių miršta nuo jų kiekvieną dieną. Nesakau, kad sprendimas šiuo atveju būtų labai paprastas. Prieiga prie vakcinų toli gražu nėra tas pats, kaip prieiga prie kitų vaistų. Mes esame girdėję apie tai, kad kol kas galima per metus pagaminti 3 milijardus dozių Todėl nėra labai paprasta sukurti pasaulio masto strategiją per tokį trumpą laiką. Mes privalome užtikrinti, kad e, besvystančios šalis gaus sąžiningą prieigą prie vakcinų. Taip pat privalome užtikrinti, kad valstybė ir privačios kompanijos dirbtų ranka rankon. Dėkuoju, ponė Rys. Dabar jungtinių kairių vardu e, ponė Matijas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pabrėžti, kad šis klausimas yra itin svarbus. Tai klausimas susijęs su elementariu teisingumu. Mes susidurę su pandemijos situacija ir pirmiausia, pietinės valstybės daugiausia nukenčia nuo šio reiškinio. Taip pat kenčia e, nuo gripo poveikio. Mes negalime stebėti, kaip milijonai žmonių miršta nuo gripo, to tarpu kaip pas mus šiaurinėse valstybėse ši problema yra įspręsta. Nemiršta žmonės nuo malarijos ar e, kitų lygų. Tuo tarpu pietuose esančios valstybės negali apsisaugoti nuo naujųjų viruso atmainų. Ir labai gaila, kad mes dar neturime jokio atsakymo šiai problemai spręsti. Noriu štai ką pridurti. Mes negalime į šią problemą žvelgti kaip į verslo sandorį. Tai yra sveikatos problema, kuri opi visame pasaulyje. Mes tiesiog privalome padėti skurstančioms valstybėms. Man įdomu būtų sužinoti, ar mes lauksime ir toliau tol, kol nebeliks jokių vakcinų ir Tik tada, kai jos jau bus panaudotos, galbūt sugalvosime, kad reikėtų kai ką pagaminti ir besivystančioms valstybėms. Norėčiau paklausti komisijos ir tarybos, ar jie ruošiasi laukti ir tiesiog ramiai stebėti, kaip pandemija vystysis besivystančiose valstybėse. Ačiū. Pereisime prie atskirų kalbėtojų. Ponas Gerero pusantros minutės. Man labai džiugu suteikti jums pirmą kartą žodį, nes jūs buvote ilgametis mano draugas. Ačiū labai už draugiškus žodžius, ponė pirmininkė, man garbė dirbti tokioje institucijoje, kurioje jūs šiuo metu atliekate pirmininko pavaduotojo pareigas. Šiandien svarstama tema yra labai svarbi ir mes kalbame apie tai, kad turėtume pagelbėti besivystančiams valstybėms kovoje su AH1N1 gripo pandemija. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad lygos besivystančias valstybės ir įsivyščiusias pramoninės valstybės paliečia nevienodai. vienodai daug mirčių aukų galime stebėti besivystančiose valstybėse. Ten žmonės miršta milijonais. Tuo tarpu pramoninėse valstybėse tų mirčių yra mažiau. Besivystančios valstybės e, privalo apsaugoti savo žmonės nuo AIDS, tuberkuliozės, malarijos ir kitų užkrečiamų lygų, tačiau tam jos neturi pakankamai pinigų. Jos tiesiog neturi tokių medžiagų, kurių reikėtų, jos negali sauliaisti jų įsigyti. Norėčiau kreiptis į komisiją, prašydamas, kad būtų sudarinėjami alijansai būtų aktyvuojamos donorystės programos, sudaromi specialūs fondai, kad besivystančios valstybės taip pat turėtų normalią prieigą prie generinių vaistų. E, Ačiū labai, ponas Gerero. Niekas nepaprašė pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų laiką, Ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Orbanui, kad jis apibendrintų mūsų diskusiją. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, daug ką pasakiau pradžioje, bet dar norėčiau paminėti keletą kitų dalykų. Europos Komisija nuolatos teikia finansinę pagalbą sveikatos apsaugos programoms besivystančiose šalyse. Ji remia tiek konkrečius projektus ir programas, tiek teikia pagalbą tų valstybių biudžetams. Su partneriais kartu nusprendžiame, kaip, e, kokias priemonės taikyti, kad galėtume padėti toms šalims kovoti su pandemijomis. Norėčiau dar kartą pasakyti aiškiai, kaip kad ir anksčiau sakiau, Europos komisija pati neperka vakcinų toms šalims, tačiau ji bendradarbiauja su pasaulio sveikos, e, sveikatos organizacija. E, sudaro įvairias sąjungas, tarėsi su suinteresuotomis šalimis ir mes e, esame pasirengę suteikti pagalbą tokią, kokios reikės. Pirmininkas, dėkoju komisijos nariui. E, diskusiją šiuo klausimu baigiame, periname prie kito klausimo. Tai yra komisijos pareiškimas dėl ekonominės ir finansinės padėties Moldovos Respublikoje. Dar kartą suteiksiu žodį komisijos nariui Orbanui.